If you could please take a seat. Paprašyčiau visų susėsti ir pradėsime, kaip visada, pradedame nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkė patvirtinama. Turiu keletą pirmininkės pranešimų. Pirmasis yra susijęs su Europos parlamento savaitė 2020. pirmą kartą šioje kadencijoje ekonominės ir biudžeto politikos tikrinimo kontekste Europos parlamentas kartu su pirmininkaujančia Kroatija rengia Europos parlamento savaitę 2020 įvyks 18-19 vasario Briuselėje. Europos parlamento savaitė suves parlamentarus iš visos Europos Sąjungos, kandidačių ir stebi, šalių stebėtojų aptarti ekonominius biudžeto ir socialinius klausimus. Tai bus e, Europos semestro plenarinė sesija ir tarp parlamentiniai komitetų susitikimai. Kol kas 72 nariai iš 32 parlamentų užsiregistravo. Noriu paraginti visus ekonomikos komiteto narius dalyvauti šiuose posėdžiuose, ypač ekonomikos komiteto posėdžiuose skirtuose mokesčiams ir tvariam finansavimui. Tai yra svarbi galimybė parlamentams stiprinti demokratinę atskaitomybę Europos ekonomikos valdysenoje. Antras pranešimas susirdės su, dėl CCP. Pirmasis trialogas. E, trialogas įvyko sausio 28 dieną. Teisės aktų leidėjai pabrėžė šio pa, a, e, pasiūlymo svarbą, didėjant rizikai po finansų krizės. Jie pripažįsta, kad pozicijos išsiskiria įvairiais klausimais daugiausiai dėl to, kas priima sprendimus pagal naują sistemą ir kas mokės ir kokia tvarka, kad išliktų CSP. Jie mano, kad techninių lygmenių reikėtų įvertinti e, likusius klausimus ir kitas trialogas turėtų būti, turėtų atarti gaivinimo etapą, taip vadinamą skin in the game. įvairias kliringo temas. Taigi, tai buvo atnaujimas apie vykstančią veiklą. O na, dabar galima pradėti pinigų politikos dialogą su Kristina Legard, Europos centrinio banko pirmininkė. Taigi, sveikinu Jūs atvykus pas mus po praėjusio pinigų politikos dialogo įvykusio gruodžio pradžioje ekonomikos e, perspektyvos daug nepasikeitė. E, duomenys rodo ta visą tendencija kuklų augimą Europos zonoje. Toks augimas atspindi dronės prekybos silpnumus pasaulinio netikrumo kontekste. Tai ypač daro poveikį Europos zonos gamybos sektoriui ir e, mažina investicijų augimą. Tačiau E, mažėjantis e, žimtumo augimas, tebesitinsis augimas vis dėl remia ekonomikos atsparumą. Nors infliacijos ženklai yra kuklus, bet yra ženklų rodinčių, kad infliacija didėja dėl energijos kainų didėjimo. Nors infliacijos lūkesčiai yra menki, jie stabilizavosi arba šiek tiek padidėjo. Per vidutinį laikotarpį infliacija turėtų padidėti E, dėl mūsų pinigų politikos priemonių, ekonomikos ekspansijos ir atlyginimo augimo. Šiame kontekste paskutinis valdyčiosios tarybos posėdės nusprendėte, kad palūkanų normos liks nepakeistos, kol e, infliacijos perspektyvos priartės prie tikslo. Be to, valdyčioji taryba ir toliau tas e, grinuosius turto pirkimus pagal savo turto pirkimo programą per, po 50 milijardų per mėnesį, kad politikos e, normos darytų toliau poveikį ir kol kas pagrindinės palūkanų normos nebus didinamos. Mažėjant e, produktivumui ir senstant gyventojams, taip pat atsant e, aplinkos saugos iššūkiams, skaitmeninimui ir finansų struktūrų evoliucijai, valčio taryba nusprendė pradėti pinigų politikos strategijos peržiūrą, kuri buvo patvirtinta 28 metais ir patikslinta 23 metais. Ši e, peržiūra bus parista kainų politikos, kainų e, politikos e, ir kitais sumetimais, finansiniais sumetimais, užimtumas, aplinkosauginis tvarumas taip pat bus aspektai, kurie, kuris bus vykdoma peržiūra. Tai bus daroma atsižvelgiant į kainų stabilumo įgaliojimus, kaip numatyta sutartyje ir turėtų baigtis 20, iki 20 metų pabaigos. Mes visi džiaugiamės, kad jūs šį klausimą pristatė per praėjusį susitikimą gruodžio mėnesį, per paskutinį pinigų politikos dialogą. Ir nors bus skirtingų nuomonių dėl peržiūros masto, e, dominuotojai nuomonė čia yra ta, kad reikia pabrėžti Europos parlamento vaidmenį ir šio komiteto vaidmenį šiame procese. Taigi šiandien pirmininkė Lagarde pristatys Europos ECB perspektyvas dėl ekonominių ir pinigų politikos pokyčių. Ji kalbės apie temas, kurias atrinko koordinatoriai rengiantis pinigų politikos dialogui, būtent rizikos vertinimas susijusius su finansų stabilumu Eurozona ir Centrinio banko komunikacija. Mes atlikome tam tikrą parengiamąjį darbą, e, remdavėsi mokslininkų įnašų, dokumentai yra patikti Europos parlamento svetainėje, turime daug įvairių temų aptarti ir daug tikimės iš šio pirmojo keitimosi nuomonės. Tai, ponė Lagart, prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai, ponės ir ponai, labas rytas. Man labai malonu vėl grįžti į jūsų komitetą. Po pirmojo valdančiosios tarybos posėdžio 20 metais vykusio neseniai, kuomet ECB nusprendė ir Eurosistema nusprendė pradėti strategijos peržiūrą. <clears throat> Pinigų politikos strategijos peržiūrą. Jau praėjo 16 metų nuo paskutinės tokios pinigų politikos strategijos peržiūros Ir kaip kalbėjome gruodžio mėnesį, 2003 metais pasaulis buvo visiškai kitoks, daug kas pasikeitė nuo to laiko, o tai e, e, e, leidžia manyti, kad reikia peržiūrėti strategiją. Struktūriniai pokyčiai pakeitė mūsų aplinką, kurioje vykdojama pinigų politika. Konkrečiau, e, mums rūpimoje srityje mažėjantis augimas dėl mažėjančio produktivumo augimo ir senstančių gyventojų, taip pat finansinės krizės palikimas e, sumažino palūkanų normas. E, tokios mažos palūkanų normas, maža, mažos infliacijos aplinka smarkiai sumažino ECB galimybės ir kitų centrinių bankų pasaulyje galimybės švelninti pinigų politiką kai ekonomika buksuoja. Struktūriniai iššūkiai tokie kaip e, grėsmės aplinkosaugos tvarumui, e, skaitmeninimas, globalizacija, evoliucionuojančios finansinės struktūros taip pat daro įtaką kainų pokyčiams ir todėl e, tai aplinkai, kurią centriniai bankai privalo stebėti, prognozuoti ir tai turi įtraukti į savo politiką. Šių pokyčių kontekste dabar pats laikas mums atlikti tokią strategijos peržiūrę, užtikrinant platų mastą, kad galėtume ir toliau gyventinti savo mandatą e, europiečių interesų vardan. Per paskutinį posėdį šiame komitete aš įsipareigojau klausytis to, kokie yra žmonių lūkesčiai ir suprasti, kas jiems lab, rūpi ekonomikos srityje. Ir aš, e, aišku, paskaičiau jūsų dokumentus, kuriuos jūs užsakėte, kad e, e, e, ką žmonės mano apie Europos centrinio banko komunikaciją. Šis parlamentas ir jūsų komitetas, žinoma, bus svarbiausias formas mums klausantis tokių idėjų ir įgyvendinant dviejų dvie, dvie, dviejų krypčių komunikacijos principą, apie ką kalbėjau per praėjusią sutikimą. Taigi labai džiaugiuosi, kad paprašėte manęs aptarti Centrinio banko komunikacijos aspektus šiandien. Bet prieš tai <clears throat> noriu pateikti esamos ekonominės situacijos eurozonoje apžvalgą. Ir mano e, žodžiai nesiskirs nuo jūsų, ponė pirminkė, kurios ką tik išsakėte. Apskritai, pagal mūsų lūkesčius, eurozonos ekonomika ir toliau auga, nors e, vis dar gana kuklių tempų. Vidaus ekonomika atrodo pakankamai atspari, privatus vartojimas, pavyzdžiui, padidėjo pusę procento per trečiąjį 19 metų ketvirtį, remiantis geresnių, tolesnių e, darbo rinkos situacijos gerėjimo. Nedarbo, nedarbo lygis sudaro 7,4 procento, tai yra žemiausias lygis nuo 2008 metų Liepos. Dirbančių žmonių skaičius e, toliau didėja ir padidėjo daugiau kaip 11 milijonų nuo 2013 metų vidurio labiau į vidaus rinką orientuoto e, paslaugų ir statybos sektoriai taip pat atrodo laikosi neblogai. Tačiau pasauliniai veiksniai daro įtaką eurozonos augimui. Konkrečiai e, atsiranda stabilizacijos ženklų e, į ateitį nukreipti rodikliai tampa šiek tiek labiau optimistiški, kaip pavyzdžiui pirkimo vadybininkų e, indeksas dėl gamybos verslo lūkesčių 12 mėnesių padidėjo, didėjo 5 mėnesius iš eilės nuo sausio iki aukščiausio lygio per 18 mėnesių. Be to, nors netikrumas dėl pasaulinės ekonominės aplinkos yra padidėję, e, įtampa susijusi su, pre, su prekyba dėl tarp JAV ir Kinijos mažėja. <clears throat> E, kitos rizikos vis dar išlieka. Arba, pavyzdžiui, dėl netikrumo susijusio su koronaviruso poveikio tampa naujų nuogastavimų išteklių. <clears throat> Bendras kuklus augimas e, šiek tiek vėlina atlyginimų didėjimo poveikį kainoms ir infliacijai. SVKI e, infliacija sudarė 1,4 procentų sausio mėnesį, o tai atitinka mūsų lūkesčius ir atrodo geresnis negu ankstesniais mėnesiais. Eurozonos ekonomika todėl ir toliau e, yra reikalinga mūsų pinigų politikos paramos, kas yra tam tikras e, apsauga nuo priešinių vėjų pasaulyje. Mes matome, kad mūsų politikos stimulas perdodamas finansavimą sąlygoms, sąlygoms, e, kas yra svarbu realiai ekonomikai. Pagal paskutinius duomenis skolinimo normos verslui beveik 10 bazinių punktų yra žemes, e, žemesnės negu prieš metus. <clears throat> O paskolos namų ūkiams e, būsto įsigijimui yra mažesnės 40 bazinių punktų ir artėja prie istoriškai žemo lygio. Tokios palankios finansavimo sąlygos ir toliau remia verslo investicijas, varstotojų ir statybų išlaidas eurozonoje. O tai iš dalies kompensuoja neigiamą menko, augimo, menko paklausos augimo poveikį. Tuo pat metu mes ir toliau atidžiai stebime e, tų priemonių gautinį šaltinį poveikį. Žemos palūkanų normos yra labai naudingos eurozonos ekonomikai. Tačiau e, menki finansavimo kaštai atrodo e, skatina didesnį skolinimą e, daug prasiskolinančioms firmoms ir skatina prisimti didesnę riziką ne bankams, pavyzdžiui, investicijų fondams, draudimo bendrovėms ir pensijų fondams. Be to, e, turto rinkos įvairiose eurozono šalise registruoja didėjančias kainas, nors žemų palūkanų aplinka yra tik tai vienas iš veiksnių, kurie daro įtaką sprendimams skolintis būsto įsigijimui. Šioje aplinkoje institucijos ir toliau taikė tikslinės makroprudencinės priemonės, kad būtų kovojama su rizika finansiniam stabilumui. Tuo pat metu fiskalinė ir struktūrinė politika taip pat vaidina svarbu vaidmenį mažų palūkanų normų aplinkoje. Jis gali sustiprinti augimą ir sustiprinti potencialą didėjant produktivumui. Tai savo ruoštų e, padidintų mūsų priemonių efektyvumą ir padėtų pakilti palūkanų normams atitinkamų laikų. Dabar norėčiau pakalbėti apie Centrinio banko komunikacijos temą. Tiems, kurie stebi centrinius bankus, tikriausiai sutiksite, kad centriniai bankai labai smarkiai pasikeitė komunikacijos prasme. Viešosios institucijos, skaitant ECB, atskleidžia vis daugiau informacijos ir geriau aiškina savo politiką. Taip pat beje reaguodami ir parlamento reikalavimus ir visuomenės reikalavimus. Šis parlamentas, jūsų parlamentas e, skatino ECB eiti tokiu keliu nuo pat pradžių. Viena iš temų parinkta pirmajam ekonomikos komiteto posėdžiui 1990 metais buvo ECB komunikacijos ir skaidrumo politika. Gera komunikacija yra pamatas ECB patikimumui, autoritetui ir e, skatina mūsų e, legitimumą žmonių akise. Bet e, centrinių bankų interesas taip pat yra komunikuoti veiksmingai, būti atviriems ir aiškiai kalbėti. Yra svarbu, kad politika būtų veiksminga. Atičiai sudarinta komunikacija, pavyzdžiui, į ateitį nukreiptos gairės, ką minėjote pirmininkė, tampa Centrinio banko politikos priemonė. Tradiciškai centriniai bankai e, jaučiasi geriau, kai jie kalbasi su ekspertais, rinkomis, o ne su e, šiaip visuomenė rinkos atidžiai stebi, ką mes darome, ką sakome, ko nesakome. O apžvalgos ir studijos rodo, kad apskritai mus jie gerai supranta. Mes labai atidžiai vertiname taip, kaip rinkos interpretuoja ar netinkamai interpretuoja mūsų veiksmus. Bet turime išlikti budrus ir neskirti per daug siauro dėmesio komunikacijai rinkoms ir kad neskurtume savo aidų kambario. Todėl, todėl per mano patvirtinimo klausimus jūsų komitete aš paskelbiau, kad vienas mano pirmininkavimo prioritetų bus e, sustiprinti e, saitus su visuomenė ir tuos, e, kurie jos, ją atstovauja. Mūsų tyrimai rodo, kad nors daugelis europiečių yra girdėję apie ECB, nedaug kas giliau supranta, ką mes darome ir nesupranta, kodėl mes tai darome, ar kaip mūsų darbas prisideda prie bendros gerovės. Todėl turime šią situaciją gerinti, ne tam, kad būtume populiarūs, e, tai nėra esmė, bet tam, kad Europos žmonės suprastų, ką mes darome ir kaip mes tai darome jų labui. Ką tik pradėjome e, renkti naują apžvalgą, kuomet vartotojų klausėme apie tai, kokie jų yra infliacijos lūkesčiai, būsto lūkesčiai, vartojimo, e, santaupų ir darbo rinkos lūkesčiai. Turime juos geriau suprasti. Ne tik dėl to, kad tuos nuomonės gali skirtis labai smarkiai įvairiose regionuose, visuomenės grupėse, e, kaimuose ar miestuose. Juk svarbiausia, kad žmonės priima ekonominius sprendimus, kuriems ir tiems sprendimams mes norime daryti įtaką per savo politiką ir komunikaciją. Jeigu mūsų kalba nėra aiški, nėra suprantama, tuomet mūsų politika bus mažiau veiksminga, o mūsų galimybė įgyvendinti savo įgaliojimus e, susidurs su kliūtimis. Mes suprantame, kad žmonės mumis daugiau pasitikės ir apskritai ECB vertins kaip savo banką, jeigu geriau supras mūsų sprendimus, kodėl tie sprendimai svarbus jiems ir kokį poveikį jie turi kasdieniam žmonių gyvenimui. Būtent todėl valdančioji taryba e, sutarė, kad strategijos peržiūra, dėl kurios turėjomės anksčiau, taip pat vertins mūsų komunikacijos politiką. Komunikacija labai dažnai neklaidingai suprantama kaip vienpusė judėjimo gatvė. Daugiausia pastangų skiriama transliuoti kažkokias žinias. Mes visi mėgstame kalbėti, daugiausia skiriame dėmesio kalbėjimui ir klausytis, klausytis savo balso. Bet mano nuomonė, mes taip pat turime daugiau dėmesio skirti ir išklausyti žmonėms kaip Junktinių valstybių vyriausias teisėjas Džonas Maršalas pastebėjo dar XIX amžiaus pradžioje, klausytis gerai yra tokia pat komunikacijos priemonė, kaip ir gerai kalbėti. Kaip, žinom, kaip matote, jis panašiai kalbėjo labai seniai. Kadangi mes turime dvi ausis ir kiekvieną burną, turime tas ausis geriau išnaudoti. Dėl tos priežasties mūsų strategijos peržiūros svarbiausias elementas apskritai būtų įtraukti klausimosi elementus į mūsų, e, mūsų sistemą struktūriškai. Ir dialogas su šiuo komitetu yra esminis komponentas. Be to, <clears throat> rengsime tokius klausimo renginius, tai bus mūsų strategijos peržiūros dalis mes rengsime tuos renginius įvairiose eurozonos šalise, įvairiose šalise, kartu su centrinių bankų kolegomis. Ir e, tokį dialogą e, vesime nacionalinėmis kalbomis, kuriomis kalba žmonės. Mes išklausysime įvairių susirintuosių pusių nuomonės, įskaitant mokslininkus, finansinio sektoriaus atstovus, pilietinės visuomenės organizacijas, studentus ir įvairiausius įvairiausių grupuočių žmonės. Toks pirmas klausimas renginys vyks čia Briuselėje kovo pabaigoje ir aš tikiuosi susitikti čia su Europos lygmens pilietinės visuomenės organizacijos atstovai, kur galėsime aptarti įvairiausias perspektyvas ir kviečiu ir jūs dalyvauti, jeigu norėtumėte. Taip pat parengsime ECB svetainį internetinį portalą, kur visa informacija apie strategijos peržiūrą bus prieinama bendrai visuomeniai ir kiek tai įmanome <clears throat> visomis oficialiomis kalbomis. Jau daug darbo e, yra pradėta ir e, daug dokumentų netrukus bus paskelta. Taigi per tuos kanalus mes norime tiesiogiai iš plėtinės visuomenės organizacijų ir žmonių kurie juos atstovauja, išgirsti, kas jiems svarbiausia. Ar tai nuomos augimas, ar būsto kainų augimas, netikrumas dėl darbo, klimato kaita, skaitmeninimas. Ir mes vertinsime, kaip geriausiai tuos nuogastavimus įtraukti į mūsų veiksmus, mūsų komunikaciją, aišku, laikantis mūsų įgaliojimo apribojimo. Taigi, ponia pirminkė, gerbiami nariai, Peržiūra, kurią ką tik pradėjome, bus e, intensyvus ir e, išsamus procesas. Per atimiausias 11 mėnesių dialogas tarp mūsų institucijų bus e, dažnas ir gilus. Nuolatiniai ekonomikos komiteto klausimai bus šių diskusijų pagrindas, bet mūsų diskusija neapsiribos vien tik tai šiais klausimais. Iš tikrųjų, turėsime kitų galimybių tęsti dialogą netrukus. Aš su nekantravimu laukiu komiteto delegacijos apsilankimo Frankfurte ateinantį pirmadienį ir lauksiu susitikimo vėlgi su jumis Strasbūre antradienį e, jau kitą dieną. Taigi tai labai intensyvus e, bendradarbiavimas su jumis ir jūsų kolegomis. Taigi ačiū už dėmesį ir mielai atsakysiu dabar į jūsų klausimus, ponia pirmininkė. Um, na, dėkoju. Pradėsime klausimų raundą kaip įprasta, penkios minutės skiriama klausimui ir atsakymui. Markus Feber, pirmasis iš APP. E Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jums leidus, pereisiu iškart prie vokiečių kalbos. Jūs sakėte, kad bus peržiūrėta monetarinė politika, kuri, sakote, dabartinė yra pasenusi. Jūsų uh, valdybos nariai, už tuos klausimus atsakingas narys, ponas Makeren, sakė, kad yra pačių įvairiausių su to susijusių faktorių, jūs šiek tiek paminėjote ir sakėte, kad e, Europoje augimas ko gero mažės. Klausimas toks, ar jūs dar galite pasiekti infliacijos mažesnės negu 2 procentai tikslo. Jeigu ekonominės perspektyvos e, augimų yra mažesnės negu procentai, tarp pavyks infliaciją išlaikyti mažesnė e, negu 2 procentai. Ar galėsime susijęti tuos du rodiklius? Finansinis stabilumas lapkritį buvo aptartas. E, pateiktame dokumente buvo kalbama visą eilę rizikų. Jos buvo minėtos pastarosius keletą metų. Tos tendencijos irgi rodo tuos pačius uh, tas pačias problemas, tos pačius dalykus. Yra e, taip pat rizikų susijusių su nedideliais palūkanų procentais. Ir e, be abejo, tie lengvi pinigai turi poveikį. E, tai turi poveikį bankų rentabilumui ir bankams taip pat tenka prasimti didesnę riziką. Tad norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, ar sugebės Europos centrinis bankas reaguoti į didesnės rizikos scenarių eurozonoje, jeigu paaiškėtų, kad tos rizikos iš tikrųjų pasitvirtins. Ačiū už klausimus. Atsakydama į klausimus norėčiau paaiškinti du esminius dalykus. Pirmiausia, mūsų strategijos peržiūra, jos metu vertinsime visus monetarnės politikos aspektus ir tam prireiks laiko. Taigi mes savo tikimės tą darbą užbaigti gruodžio, gruodžio mėnesį 22 metais. Tokia yra, toks yra terminas. Tačiau prieš tai vyks valdybos e, posėdžiai ir jų metu bus vertinama mūsų pinigų politika ir bus sprendžiama remiantis faktais, skaičiais, ekonominiais poslinkiais, kokia yra monetarnės politikos situacija. Taigi tą darysime remianti savo dabartiniais principais ir kriterijais. Ta darysime per visą strategijos peržiūros laikotarpį. Taigi mes tą darysime per savo strategijos peržiūrą ir matysime, kaip vystosi mūsų vykdysime tuo pačiu metu paraleliai normalią monetarinę politiką. Ir vertinsime visus mūsų pinigų politikos poveikius. Turime pirmiausia kalbėti apie tą poveikį, kuris jaučiamas dabar. Pavyzdžiui, vertinant tą poveikį apskritai, matome, kad tai, kad įtraukėme į konvencinius ir nekonvencinius lygius ir tas priemonės, kurias naudojome. Ir matome, kad tai davė labai pozityvių rezultatų. Mes vis kalbame apie tai, kad reikia kurti darbo vietas. Ir aš 11, nuo 13 metų 11 milijonų darbo vietų buvo sukurta. Ir aišku, pinigų politika buvo vienas iš prisidėjusių veiksnių. Bet aišku, dabartinė pinigų politika iš dalies tikrai prie to prisidėjo ir pinigų politika taip pat naudinga dėl to, kad prisidėjo prie to, kad didėjo augimas nuo 13 metų ir taip pat prisidėjo prie to, kad šiek tiek padidėjo infliacija per tuos metus. Taigi mes turime tuos poveikius vertinti ir žiūrėti, kiek tai veikia įmonių gyvenimą, žmonių gyvenimą, darbo vietų kūrimą ir pamatyti patiems, kad tai buvo veiksminga. Taip pat turime vertinti ir tuos dalykus, kuriuos jūs ką tik paminėjote, kokių čia išvelgiame šalutinių poveikių. Kaštų analizė, kalbant pozityvi, apie pozityvius dalykus ir potencialius kitus poveikius mūsų monetarnės politikos. Tai aš čia ne, nesimčiau daryti išvados, kad dabartinė mūsų pinigų politika buvo esminis faktorius, dėl ko išaugo būsto kainos. Uh, tai buvo pagrindinis faktorius, kodėl, ar ne, tai nebuvo pagrindinis faktorius, kodėl pelningumas kai kurių bankų eurozonoje sumažėjo. Tai nėra vienintelis faktorius, nes reikia lyginti su kitomis aplinkomis, pavyzdžiui, palūkanų normos nedidelės, tai tie poveikiai nebūtinai visuomet yra matomi. Ir aš nenorėčiau, kad būtų daroma tokia bendra išvada, kad bendrai būsto kainos išaugo labai skirtingai viskas pasiskirstė eurozonoje ir viskas priklauso nuo to, ar kalbame apie miestus arba kaimo vietovės. Ir aš savo išanginėme žodį anksčiau sakiau, kad nėra visiškai tai susiję tik su palūkanų normomis ir nedideliu, nedideliais finansavimo kaštais. Ir tokia dabar susiklošiusi aplinka. Bet mes ir toliau skirsime labai daug dėmesio tų pašalinių poveikių vertinimui savo darbe. Dėkoju. Jonas Fernandės iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu, kalbėsiu ispaniškai. En, en su comparecencia hace algunos meses en este comité, en el proceso de. Prieš keletą mėnesių, kai vyko jūsų klausimai šiame pat komitete, kai buvote patvirtinta šiams pareigoms, aš jūsų klausiau, ką galvojate apie strateginių priemonių peržiūrą, kalbant apie monetarinę politiką. Ir matau, kad jūsų institucija ėmėsi jau šių visų užduočių. Ačiū, kad sutinkate apie tai ir toliau diskutuoti. Tos diskusijos neseniai prasidėjo monetarinės, dėl, dėl monetarinės politikos peržiūros. Ir man susidaro toks įspūdis, kad jūs komunikavimo svarbą labai gerai paaiškinote dar klausimų metu. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų elgtis gal šiek tiek atsargiau, mano nuomonė. Europos centrinis bankas, gerai, kad mm, ketina labiau aiškinti savo politikas, artėti prie žmonių šiuo požiūriu, bet jūsų institucija pagal savo pobūdį, pagal ir išvelgiant tai, kad būtinai tai turi būti nepriklausoma institucija, turi išlaikyti tam tikrą atstumą galbūt. Aš nežinau, ar taip nuolatos diskutuojant apie visas detalės su piliečiais, gali būti prarasta dalis institucijos autonomijos, jos nepriklausomumo. Nežinau, ar taip gali būti, bet manau, kad tokia rizika yra. Gerai, kad ketinate komunikuoti plačiau jūs labai delikačiai pristatėte šią temą, nes viskas e, yra pagrista pasitikėjimu, o pasitikėjimo per dieną nesukursi. E, jūs kartu siūlote aiškinti banko politiką, bet nesivelti į politinės diskusijas. Bet tas toks pernelyg didelis atvirumas mane neramina. Grįžkime prie tikslų peržiūros dėl monetarinės politikos priemonių peržiūros. Pastarosiomis dienomis buvo kalbama apie galimybę į infliacijos indeksą, taip pat įtraukti ir kai kurių aktyvų kainą, pavyzdžiui, būsto. O mums iš to kyla klausimas, jeigu norime tikslų, mes esame susimatę infliacijos procentą, 2 procentai sakome, bet e, dėl to tokių tiks, tikslių rodiklių gali iškilti problemų, kaip sakė kolega Ferber, nežinau, ar pavyks pasiekti tų 2 procentų rodiklį infliacijos uh, srity. Uh, jeigu, na, o kalbant apie būstą, nežinau, ar teisinga peržiūros metu įtraukti jį į minėtą indeksą. Kad išvengtume šalutinio poveikio monetarniai politikai, galbūt turėtume pasižiūrėti, kai bus vykdoma fiskalinė politika. Ką galvojate apie vakarykštį komunikatą? Dėkui. Elegard. Ačiū. Ir už tai, kad pateikėte savo rekomendacijas dėl komunikavimo politikos, aš labai rimtai tai vertinu ir apie tai pasisakysiu taip pat, bet jūsų klausimas dėl būsto kainų. Dėl komunikavimo politikos suprantu, ką jūs turite galvoje ir man atrodo, kad mes turėsime, aišku, elgtis atsargiai, bet tuo pat metu turime suvokti, kad reikalinga įsiklausyti kiek įmanoma. Ir mes klausydamiesi turime ir paaiškinti. Paaiškinti tai, ką mes darome. Nes mane labai nustebino, kai mačiau, pamačiau, kiek apskritai mažai žmonės žino apie Centrinį banką ir ką jis daro. Ir kai pradedi kalbėti apie euro sistemą, tai tuomet akis platėja ir žmonės nelabai supranta, apie ką eina kalba. Uh, Tai man atrodo, mes esame skolingi ES piliečiams paaiškinimą apie tai, ką mes darome ir kodėl tai, ką mes darome, yra svarbu, kodėl mes serg... sergėtoje esame tos valiutos, kuri mums yra visiems bendra, tai yra vienas mūsų vienijantis faktorius, euras yra tikrai gerbiama valiuta bendrai paėmus įvairiose eurozonos uh, kampeliuose, taigi mes turime tą padaryti ir tikrai norime klausytis. Tačiau, aišku, suprantu, kad turime tą daryti atsargiai. Ir vienas iš tų komponentų - būtent nedidinti lūkesčių ir neleisti, kad kas nors, įskaitant ir tuos žmonės, su kuriais mes bendraujame, kad jie galvotų, kad galime padaryti daugiau, nei iš tikrųjų galime nes tai tikrai neramina, nes vienas patikimumo, pasitikėjimo elementų ir yra sakyti tai, ką darai ir daryti tai, ką sakai ir neviršytis ribų, nes priešingų atveju tie lūkesčiai yra neproporcingai ir netinkamai išpučiami ir tada nukenčia pasitikėjimas. Taigi aš labai rimtai vertinu jūsų komentarus dėl būsto politikos ir situacijos. Šiuo metu infliacijos rodikliai HECP čia Europoje juos vertinant nėra atsižvelgiama į būsto kainas, kaštus jums kaip būsto savininkui. Ir aš kiek prisimenu, būsto kainos 6,5 procentų sudaro visų kaštų. Ir jeigu, pavyzdžiui, šeimos, draugų, bičiulių paklaustumėte, ar 6,5 procento yra daug, tai yra tikrai nedidelis procentas taip jau švelniai tariant. Tai kaip į tai reaguoti, kad nebūtumėme kaltinami, kad nerizikuotumėme tuo, kad, kad nebūtų keičiami, keičiamos kartelės, nes apie tai buvo daug diskutuojama ir tas laikotarpis, aišku, lyginamas su atitinkama struktūra, dabar siūloma tą struktūrą pakeisti. Tai aš manau, kad mes lygiai taip pat turime nepamiršti, jog labai svarbu aiškiai žmonėms parodyti, kas yra kaštų struktūra ir jeigu būsto kaštai sudaro tokį nedidelį procentą, kyla klausimas, ar tai legitimu ar ne. Šalia to dar yra ir tai, kad susidurėme su sunkumais ir dėl ta vertė gyvenimo tame būste, kurio savininkas jūs esate vertė ir, ir to, tie eksploatavimo kaštai ir panašiai. Tai nėra kažkokie tai techniniai sunkumai, bet aš manau, kad mes turime labai realiai vertinti tuos patiriamus kaštus ir užduoti savo klausimus ir pamat, pažiūrėti, kaip būtų galima juos geriausia spręsti tam, kad nepakenktumėme nei principams, nei realiai e, ir kad realiai vertintumėme tuos kaštus, kuriuos patiria žmonės. Uh, Dėkoju. Prieš perinant prie kito kalbėtojo norėčiau visiems priminti, kad penkių minučių terminas yra skiriamas kiekvienam kalbėtojai. Du, dvi minutės klausimui ir po to atsakymui, tam, kad ponia Legar turėtų laiko atsakyti per penkių minučių tą skirtą laikotarpį. Gariano. Pone Legard, 92-93 metais aš dirbau Eurostate, kai kainų indeksas buvo rengiamas, tai dabar prisimenu tą laikotarpį, aš atsimenu, kokius, kokiamis problemomis tada susidurime, tai sėkmės dabar. Tai buvo jau senai, aišku. Mes politikos formuotojai nepadarėme pakankamai, kad e, kovotumėme su bankų krize. Ne dėl to, kad kažko trūksta, bet dėl to, kad nėra, kad tai neveikia taip, kaip turėtų veikti. Matome, kad valstybės bankai tas tas užburtas ratas vis dar labai gyvas. Ir aš norėčiau susitelti ties vienu aspektu, tai yra tą santykį tarp bankų ir valstybių, valstybių kaip bankų gelbėtojų. Mes sukūrėme tam tikrą mechanizmą, bandydami išspręsti tą problemą ir tokie atvejai, Italijos bankų gelbėjimo atvejai ir panašiai, visą tai verčia kvestionuoti. Ir SSM centrinio banko priežiūroje yra ir dėl to Nodal B. Nordal B. E, pavyzdžiui, situacija, minimalus kapitalas, ten buvo problemų ir jau buvo akivaizdu, kad e, yra riziką ir kažką reikėjo daryti su to banko kapitalu. SLB leido visus tuos pinigus įdėti gelbstint šį banką ir kitus bankus. Taigi kyla klausimas, ar mes manome, kad šis mechanizmas veikia ar nėra einama per toli, nes mes gaiviname bankus, nepripažindami, kad jie žlunga arba žlugs. SRB savo ruoštų, ar jūs mano, manote, kad atlinka, atlieka savo darbą ir atsižvelgia į viešuosius interesus pakankamai tam, kad leidžiame tiems bankams absorbuoti daug valstybės lėšų ir taip galiausiai atsitinka, kad iškyla pavojus valstybės finansams. Ar nemanote, kad reiktų tą sistemą šiek tiek koreguoti? Dėkoju, ponė Legard. Ačiū. Man atrodo, Centrinis bankas sutinka, kad gelbėjimo sistemą tobulinti reiktų. Ir e C SI, SIB galėtų irgi čia prisidėti. Ir aišku, kartais viskas susiję ir su nemokumo režimo derinimais ir visa tai, aišku, irgi svarstytina. Ir kapitalų rinkos sąjunga čia irgi norėčiau, kad būtų pasiekta daugiau pažangos dėl įvairių priežasčių. Dėl indėlių draudimo sistemos, jeigu norite daugiau išgirsti apie tai, nes tai yra SRB papildas. Čia yra įvai, įvairios nacionalinės perinamo laikotarpiu numatytos e, nacionalinės įvairios sistemos dėl indėlių garantijų sistemos ir aš labai norėčiau Jums padėkoti prisidėjus prie to bendro darbo. Siekiant tikros bankų sąjungos nacionaliniai, nacionalinės sistemos turi būti panaikintos ir bankų sąjungos lygmenių turi būti paskaičiuojami bendri rodikliai, vengiant atitinkamos žalos. Aišku, tai yra dabar pirmasis žingsnis, bet galutinis tikslas turėtų būti e, visapusiškai sukurta Europinė indėlių garantijų sistema, kur būtų atsižvelgiama ir likvidumo poreikius, ir nuostolius. Taigi aš manau, kad tokiu būdu tikrai galima išspręsti tas problemas, kurias jūs iškėlėte. Dėkoju. Jork Meuten iš ID frakcijos. Dėkoju, aš vokiškai pasisakysiu ponė pirmininkė. Vokietijoje vyksta viešos diskusijos ir iš Europos centrinio banko belaukiama tik išpolių prieš ekonomiką besiklausančių vėriausiuose šalyse. E, aš manau, kad jūs toliau tęsite bendravimo su piliečiais politiką. Ši tokia visai nesociali politika, manyčiau, bus uh, nutraukta, ji bus pakeista kita. Dabar bandoma tą monetarinę politiką pakeisti kitais dalykais, nebūtinai pačiais geriausiais. Norėčiau pasakyti, kad europiečiai, vokiečiai ypatingai puikiai suvokia, kad e, jų santaupos bankuose mažėja. Jūs nenorite grįžti prie stabilių pinigų, bet norite kurti naują viešųjų ryšių politiką, kaip darė ponas Dragė. Jūs kalbate apie pasitikėjimą, patikimumą. E, tačiau jeigu norime būti patikimi, kol kas pasitikėjimas jumis yra nulinis. Niekas nepasitikė Europos centrinių bankų ir aš manau, jūs tą suvokėte. E, jūs turbūt pagal vertinimus bankui turbūt matote, kad Europos centrinio banko monetarinę politiką didėja nusivylimas? Ar esate atlikę kokiu nors studijų, norėdami išsiaiškinti, kaip žmonės reaguoja į tai, e, kad jų santaupos sumažėja, kad jie prieštarauja Europos centrinio banko politikai. Jie tiesiog eina į gatves e, protestuoja. Kaip jūs galite pateisinti galiausiai tokią politiką? Ir kalbėto mikrofonas yra išjungiamas. So, rund 20, 120 Milliarden ihrer Ersparnisse. 120 äh, milijardų santaupų buvo pavokta iš äh, indėlininkų. Ir galiausiai, ką ketinate daryti monetarinės politikos srityje, jeigu dėl žaliojo kurso politikos äh, ekonomikos dinamika dar labiau susilpnės ir vėl sulauksim recesijos. Ar atlikote tokią studiją? Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Pirmininkė, aš sakiau, kad klausimų skiriama nedaugiau kaip dvi minutės. Dabar gal būtų galima jūs suteikti galimybę atsakyti, ponė Legard. Aš norėčiau paklausti, ką konkrečiai ketinate daryti? Kokiomis priemonėmis naudositės recesijos atveju, kokias jas pasiūmysite? Atsiprašau, ponė Legard, bet jums beliko tik dvi minutės atsakymui. Labas rytas. Man atrodo, kad kai pavyksta sukurti daugiau darbo vietų, pagerinti augimą, infliacija laikoma tokiu, tokiu lygmeniu, kur užtikrinama užtikrinamas kainų stabilumas, tai faktiškai tu bandai atlikti savo darbą. Ir tai atitinka tuos įgaliojimus, kurie buvo patikėti Europos centriniam bankui. Kai 2014 metais buvo primti esminiai sprendimai tam, kad būtų praplėsta įrankių dėžutė, kurią gali naudotis Europos centrinis bankas, tai tikslas buvo padėti, pagelbėti ekonomikai ir tam, kad bankas galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Taigi negali susitelkti tik ties viena puse, vienu tuo šalutiniu poveikiu, kurį jūs įvardijote ir apibūdinote. Reikia žvelgti į visą situaciją, reikia vertinti visas tas priemonės, kurios yra naudojamos tiek monetarnėme, tiek fiskalinėme, tiek struktūrinių reformų e, plotmėje. Ir aš manau, kad šią prasme Europos centrinis bankas padarė tai, ką turėjo padaryti. Aišku, būtų idealu. Ir aš ypatingai norėčiau, kad būtų įžengiama į pozityvę teritoriją. Ir galėtumėme pasitikėti savimi labiau, nes didėtų augimas, didėtų našumas ir fiskalinė politika veiktų kartu su monetarinė politika ir tada mūsų monetarinės politikos poveikis būtų dar stipresnis. Tačiau mes turime judėti kantriai ir padėti skatinti ekonomiką, stumti ją tą kryptimį. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad tikrai mes labai atidžiai peržiūrėsime situaciją, kai peržiūrėsime savo monetarinę strategiją. Tačiau monetarinė politika turi būti keičiama einant laikui, atsižvelgiant į tuos veiksnius ir faktus, kuriuos matome, atsižvelgiant į mūsų turimus įgaliojimus ir bandant išvengti nereikalingų klaidų. Dėkoju, Stasys Jekeliūnas. Žalieji. Ačiū pirmininkė. Pone Legard. Aš pradėjau dirbti parlamente prieš kelis mėnesius ir man buvo įdomu, kodėl komunikavimas ir į ateitį orientuotos gairės yra tokios svarbios Centrinio banko įrankių dėžutėje. Uh, matyti, čia nėra koks tai sutapimas, kad finansinis stabilumas ir komunikavimo politika yra dvi temos, kurie šiandien aptarėme. Norėčiau priminti, kad rugsėjo spalio mėnesį aš peržiūrėjau e, atitinkamus Centrinio banko planus ir mačiau, kad e, bandoma daugiau mokslių tyrimų atlikti ir ekonomikos rytyje. Taigi, Elgesio ekonomikos rytyje Čilė, Žakelov, Richard Taylor visi tie mokslininkai analizuoja šias sritis, tai galbūt elgsenos ekonomika ir paaiškina tam tikrą prasme, kaip suprantama valdoma finansinė sistema. Ir taip pat labai trumpai norėčiau paminėti darbinį dokumentą, kurį užsakė Centrinis bankas Karl Holmes - Elksenos eksperimentinė ekonomika ir politikos analizė - kompleksinis požiūris. Čia pagrindinis žodis naudojamas tekste yra lūkesčių grįžtamasis ryšys ir taip pat pusiausvėros sukūrimas ir kiti dalykai. Galima kalbėti ir apie moralinę žalą, ir e, gyvūno dvasę, ir kitus dalykus. Tai norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate elgsenos ekonomikos vaidmenį, bandant suprasti ir suvaldyti tai, nes man Jūs kaip stebukladarė, Jūs kažkaip turite tą suvaldyti gyvulių dvasę ir kažkaip ją pažaboti, kai ji išvešėja. Tai kaip jūs vertinate tuos dalykus ir kaip vertinate mokslinius tyrimus Elksenos ekonomikos srityje? Ačiū. Ačiū už labai aktualų tokį tikslų klausimą. Mes e, mūsų misijoje bandome e, monetarinės makroekonomikos e, ekspertus uh, vertinti jų darbus ne vien tik tai apie elgsenos ekonomiką. Ir aš anksčiau atsimenu, ką elgsenos ekonomistai teikdavo. Ir aišku, tai yra labai aktualu, kalbant apie mūsų misiją ir mūsų siekius. Ir tie autoriai, kuriuos jūs vardijote, yra irgi Centrinio banko bibliotekos dalis ir aš tikrai vertinu jų darbus, kaip ir kitų mokslininkų darbus. Ačiū. Thank you very much. Now, uh, Dirk... Ačiū. Derkin Epping. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūsų bandymus gerinti komunikavimą. Jūsų pirmtakui nepavyko to padaryti, jis buvo izoliuotas, šiek tiek piktas, pikčiurniškas ir galiausiai tapo tam tikra Drakula. Dėl Mano šalyje centrinių bankų nėra pasitikima, nes e, galvojama, kad žmonės gro, ap, apgrobiami, ypatingai pensininkai, tie, kurie turi santaupų. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengusi klausytis. Pone pirmininkė, jūs e, pasveikinote žalį kursą, per 20 metų jis kainuos 11,5 trilijono eurų. Papildomai dar e, lėšos bus per perinamą laikotarpį skiriamos, tai ta suma išauga dar labiau. Kaip visą tai finansuosime? Ir čia turime įvertinti ir pinigų politikos peržiūros reikšmę. Ta peržiūra atlieka Centrinis bankas galbūt kažkokios tai žalios obligacijos bus numatytos ir panašiai. Taigi pasakykite piliečiams, kas apmokės tas sumas ir koks centrinio banko vaidmuo šiuo atveju. Dėkoju. Ačiū už klausimus. Žalesis kursas, kurį paskelbė pirmininkė Ušla von der Leyen, be jokios abejonės yra krypties projektas, misija, kuriai aš, kurią aš sveikinu ir kuriai ploju. Visi turi atlikti savo darbą, savo darbo vietose ir pagal turimus įgaliojimus. Ir be jokios abejonės Centrinis bankas turi savo mandatą, savo įgaliojimus, kurie yra labai aiškus ir jie yra susiję su kainų stabilumu Ir aišku, viskas priklauso nuo sistemos, kuri aiškiai apibriešta ir kurią mes peržiūrėsime savo strategijos, strateginės peržiūros metu, 20 metais. Kaip klimato kaitos klausimas galėtų tapti mūsų strateginės peržiūros dalimi, visą tai paaiškės per ateinančius kelis mėnesius. Ir kaip labai svarbu yra suprasti kainų formavimą relatyvios kainos, infliacijos lūkesčiai, reali, realūs kaštai, vartotojų pasikeitusi elgsena. Visi tie dalykai labai aktualūs, kai bandoma nustatyti tam tikrus rodiklius, kurie yra aktualūs, nustatant ir užtikrinant kainų stabilumą. Taigi šią prasme, dabartinė mūsų situacija, turint turimą misiją, aišku, vers mus atsižvelgti į tuos svarbius dalykus. Taip pat neskubant, nes mums reikalingos priemonės, mums reikalingi svertai, įrankiai. Ir mes turime sugebėti parodyti, kad tas darbas, kurį atliekame, priemonės, kurių imamės, kad ateityje, aišku, mes turime įvertinti ir į atsitiktinius poveikius, vertinta visą savo politiką, pažiūrėti, ar tos rizikos buvo gerai įvertintos. Ir Centrinio banko priežiūros funkcija irgi tam tikslui skirta. Taigi, ta prasme, vertinant Centrinio banko įgaliojimus, mes tikrai galime prisidėti prie šio bendro tikslo, kuris identifikuotas yra nustatytis dabartinės komisijos ir ponios von der Leyen kaip vienas bendras tikslas. Dėkoju. Dimitrijus Papadimulis. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, sveikiname atvykusiai mūsų komiteto posėdį. Norėčiau paklausti poros ar treito dalykų. Pirmiausia, jūs paminėjote labiau kiekybinius skatinimo dalykus. Aš norėčiau paklausti, koks yra poveikis koks būtų poveikis šios priemonės ir kaip tai paveiktų Europos ir pasaulinę ekonomiką. Dėl savo šalies, dėl Graikijos dar turiu klausimą. Jūs turbūt žinote, e, kai dirbote e, ankstesnėme savo darbe, 18 metų e, spalio mėnesį Graikija pasitraukė iš pasirašto memorandumo. 2019-2020 buvo numatytos augimo perspektyvos viršijo e, eurozonos augimo perspektyvas. Buvo sumažintas skolos poveikis, dabar grįšime į obligacijų rinką. Ir norėčiau grįžti prie Europos centrinio banko. 2015 metais buvo pateiktas toks skaičius. Bankų buvo prašoma veikti. 8 milijardai Graikijos obligacijų buvo išleista į rinką. Ar galima tikėtis šioje srityje kažkokių pozityvių pasikeitimų, kai bus perkamos Graikijos obligacijos? Prieš kelias dienas mūsų komitetas, ECON komitetas, patvirtino, e, priemė rezoliuciją ir apie ją dar bus kalbama Strasbūrė kitą savaitę. Norėtume, kad Graikijos obligacijos įtra, būtų įtrauktos į kiekybinio palengvinimo e, priemonių paketą. Ką manote apie tai? Um. Ačiū. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia daugiau kiekybinio paskatinimo. Tai aš norėčiau įspėti, kad rugsėjo mėnesį buvo nuspręsta, kad daugiau nebus. Uh, nebus daugiau nei, nei tai, kad, apie ką nusprendėme rugsėjo mėnesį. Ir dabar mes perėjome į gyvendinimo fazę to, kas, dėl ko nusprendėme 20 milijardų per mėnesį papildomai pagal pirkimo programą numatytą. Ir poveikis ekonomikai, ir numatytas poveikis, aišku, vertinamas per ilgesnį laikotarpį ir reikia, aišku, atsižvelgti ir finansinius kaštus, jų e, stabilizavimą ir Tai aišku turi įtakos ir aišku yra kitų priemonių, kurias mes naudojame ir dėl kurių apsisprendėme dar rugsėjo mėnesį. Dabar susitelkime ties e, antrąją klausimo dalimi, kuri galbūt yra aktualesnė. Tai yra Graikijos e, vyriausybinės obligacijos ir jų. E, ar jos atitinkama atitinka reikalavimus. Pagal dabartinę supirkimo fazę APP jos nėra, netitinka reikalavimų, kaip sakiau, lapkričio pirmą dieną prasidėjo tas procesas ir jos netitinka reikalavimų pagal bendro supirkimo fazę APP 15-18 metams, nei reinvestavimo tikslams viešų pirkimų programoje, jeigu situacija gerės taip, kaip gerėja dabar. Ir man atrodo, prieš kelias dienas mano kolega vicepirmininkas Luis Degindės minėjo, lankydamasis Atenuose konferencijoje, jeigu situacija ir toliau gerės, remiantis tais kriterijais, kuriuos mes taikome visiems tiems pirkimams, aš esu įsitikinusi, kad Graikijos obligacijos atitiks reikalavimus taipogi. Palaipsniui link to einama. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad taip atsitiks, nes tai parodys, kad rinkos vertina situ situaciją, Graikijos ekonomikos situaciją, kaip gerėjančią, vertą pagerintų reitingų. Ačiū. E, Livija Pereira. Ačiū pirmininkė. Portugališkai kalbėsiu. Signore. E. Dėkoju. Pone Legard, sveika atvykusi vėl į Europos parlamentą. Jūsų skaidrumas parlamento atžvilgių įsitraukimas į tuos visus darbus yra puikiai bazė tam naujam e, etapui, kuris prasideda Europos centriniam bankė. Eurogrupės vadovas e, galbūt e, galėtų irgi pasiekti jūsų pavyzdžių ir komunikuoti labiau. E, puikia tokia nekonvencinė politika, tai yra puikiai žinia visiems. E, dabar štai kalbama apie monetarnės politikos peržiūrą. Iš čia galime sulaukti puikių žinių. Jūsų analizė turėtų būti čia gili šioje srityje, bet tam reikia aptarti visas Europos centrinio banko dimencijas. Mano klausimas būtų susijęs su priežiūru. Su priežiūra paaiškėjo, kad bankų priežiūros sistema, kaip parodė krizė ES, nebuvo labai tvirta, reikia numatyti naujas priemonės, tvirtesnės priežiūros priemonės. Dar ir šiandien yra sunkumų susijusių su, pavyzdžiui, e, blogų priežiūros priemonių taikymu. Matome, kad kai kurie centriniai bankai nusprendė priežiūros funkcijas apriboti, dalyvauti tose, toje priežiūroje mažiau. Ką manote apie bankų priežiūrą? Ar manote, kad centriniai bankai turi e, būti e, labiau dominuojanti, stipriau veikianti šioje srityje, ar jie turėtų šiek tiek atsitraukti. Galiausiai ar centriniai bankai jūsų manimų turi visas priemonės, e, kad galėtų būti tinkamai parinkti administratoriai ir kad būtų galima imtis prevencinių priemonių tokiems skandalams išvengti. Ačiū. Well, Ačiū už klausimą. Pirmiausia, man atrodo, kad Europos priežiūra bando atlikti kiek įmanoma geresnį darbą. Antras dalykas, kaip žinia, yra tam tikras netitikimas, vertinant ar tai, ar buvo ribos pasiektos ar ne. Ir čia Europos priežiūros, kai kurie bankai Europos priežiūros labiau prižiūrimi kiti nacionalinės priežiūros sistemų. Pone Nui, kuri buvo ankstesnė SRB vadovė, ji teigia, kad yra labai daug interpretacijų, tų pačių nuostatų skirtingos interpretacijos egzistuoja. Ir galėčiau tik pasakyti, kad įrankių visa dėžutė turi būti naudojama kiek įmanoma, kad būtų galima numatyti ir užkirsti kelią tokioms įvairioms interpretacijoms ir toms riboms, kurios egzistuoja, e, kalbant apie bankus, kurie priklauso eurozonai. Tačiau kalbant apie kovą su pinigų plovimu ir kovą su terorizmo finansavimu, taip pat čia galėtų būti daugiau ir geresnis tas harmonizavimas. Ir reglamentas, o ne direktyva šiuo atveju būtų vertingesnė. vertingesnis, nes priežiūra susijusi su dabartinė priežiūra ir atitiktimi turint omenyje įvairius makroprudencinius reikalavimus ir reguliavimo reikalavimus, bet tai taip pat yra susiję ir su uh, pinigų, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo sritimi. Ir e, Europa čia turi daugiau autonomiškumo. Ačiū, Evelina Regner. Dėkoju. Klimato kaita yra didžiausias mūsų laikų iššūkis. E, valstybinės institucijos, vyriausybinės struktūros turėtų prisidėti kiek įmanoma, kad mūsų ekonomika būtų neutrali klimato prasme per ateinantį dešimtmetį. Centrinis bankas pagal 127 sutarties straipsnį yra pareigotas remti sąjungos tikslus, kurie, kurių siekiama nepakenkiant kainų stabilumui. Taigi yra daug būdų, kaip centrinis bankas galėtų prisidėti prie klimato neutralumo tikslo. Ir Komisija įvertino, kad mums reikės 260 milijardų eurų per metus per ateinantį dešimtmetį, kad kovotumėme veiksmingai su klimato kaita. Ar Europos centrinis bankas nori prisidėti mobilizuojant tas lėšas ir profesorius Vėlė pasiūlė Europos parlamentui dar gruodžio mėnesį vieną dalyką. Centrinis bankas galėtų skolinti daug lėšų Europos investicijų bankui neigiamomis palūkanomis, kokios dabar yra numatytos bankams, kalbant apie refinansavimo e, sistemą, tam mainais už tai, kad būtų įgyvendintas plataus masto programa dėl viešųjų struktūrų ir žalių, žalių energetinių investicijų Europos, eurozonoje. Ar Europos Centrinis bankas yra linkęs tą padaryti? Ačiū. Didžiulis, puikus klausimas, nes tai paaiškina puikiai, ką mes galime padaryti ir ko negalime. Pirmiausia, Investicijų bankas yra agentūra, kaip po tokia. Ji nėra institucija, kuriai galime skolinti tiesiogiai, nerizikuodami pakeisti, e, pažeisti sutarties. Tai yra vienas dalykas. Dėl tų pačių priežasčių mes negalime pirkti centrinio, e, atsiprašau, investicijų banko obligacijų pirminėse rinkose. Ta galime daryti per, per ar tai būtų paskolos ar pirkant, perkant obligacijas, to pagal sutartis mes negalime daryti. Pirkti antrin, antrinėje rinkoje mes jau galime. Ir tą esame darę. Ir tam tikrą prasme investicijų bankas auga jų ir emit. emit, emit, emit iš, auga išleidžiamų obligacijų kiekį ir panašiai. Taigi antrinėse rinkose mes tas obligacijas galime įsigyti ir čia jau galime daryti šiokį tokį poveikį. Taip pat dar norėčiau paaiškinti vieną dalyką, kurį man atrodo aš jau minėjau, bet dar kartą aš jį paaiškinsiu ir pasinaudosiu jūsų klausimu, kad paaiškinčiau dar kartą. Jūs minėjote, kaip, klausėte, kaip Centrinis bankas gali paremti ekonominius tikslus, įskaitant ir ekono, aplinkosauginį tvarumą. Čia mes remiame. Mes ne, neformuojame politikos šioje srityje. Ir tam tikrą prasme tai yra susiję su pirminiu kainų stabilumo tikslu. Mes negalime jam pakengti. Ką aš sakiau, yra štai kas. Pirminis tikslas - aplinkosauginis tvarumas aišku, turi įtakos ir turi būti įtraukiamas kaip faktorius, nes tai turi įtakos kainoms, relatyvioms kainoms, santykinėms kainoms, vartojimui, rizik, rizikai, kuriuos, kurią numato įmonės ir žmonės. Ir aišku, tai sudaro visų elementų dalį ir mes į tuos visus elementus turime atsižvelgti, kai formuojame monetarinę politiką ir siekiame kainų stabilumo, kas ir yra pagrindinis mūsų tikslas, pagrindinis mūsų įgaliojimas. Tai yra šiek tiek per kitą kampą mes vertiname aplinkosauginį tvarumą, kaip jis gali ir turėtų būti įtraukiamas, jeigu mes norime įvertinti e, kainas ir nu, nustatyti infliaciją tinkamai. Dėkoju. Jose Manuel e, Garcia Margalo. Muchas gracias. Dėkoju. Sveikiname Jūs atvykus į Europos parlamentą. Norėčiau bendro pobūdžio klausimus užduoti, bet jie man atrodo svarbus. Dokumente, kurį pateikėte mums, yra pasakyta štai, kas įskaitant atrodo, kad yra dėl ko jaudintis. Nes matome, kad pirminio sutarimo pasirašymas tarp Kinijos ir JAV e, leido šiek tiek stabilizuoti situaciją, bet tai reiškia, kad mažės pirkimų Europoje. Dėl breksito naujienos ne pačios geriausios, viskas, ką žinome, yra tai, kad e, Junktinės karalystės ministras pirmininkas ketina atmesti bet ką, kas nebus panašu į susitarimą. M, kurį galėtume pavadinti laisvos prekybos susitarimu, kaip su Kanada. E, artimuosiuose rytuose atrodo su Iranu situacija nurimo šiek tiek, nors ir ne viskas dar išspręsta. E, Ispanijoje būsto problema didžiulė. Man susidaro toks įspūdis, kad e, viskas spartinama japonišku e, ritmu. E, nes mažos, maži palūkanų procentai, daug skolinamasi, darbas, e, nedarbas pernelyg didelis, e, kaip ir, pavyzdžiui, mano šalyje. Ekspertai siūlo biudžeto priemonės, fiskalinės priemonės, tačiau jų poveikis ribotas, turint omenyje e, įsiskolinimus. Tarp naujų rizikų galėtume paminėti skaitmeninimą ir kovą su klimato kaita, kur reikės investicijų ir reikės kompensacijų gamybos sektoriams. Maržos nedaug čia Jeigu situacija yra tokia, kaip mes ją matome, norisi paklausti, kokia bus vidutinio ir ilgojo laiko tarpio Europos centrinio banko politika, kai matome šitaip spartėjančius įvairius tos procesus ir jų tas spartėjimas yra patvirtintas. Ir atrodo, situacija gali būti dar blogesnė ateityje. Dėkoju. Labai ačiū. E, jūs teisus kad e, ekonomikos lėtėjimo riziko, rizikų yra daug, kai kurios e, rizikos dinksta, atsiranda kitos. Mm, taip e, plėtojasi pasaulinė ekonomika ir mūsų nuomonė rizika susijusi su prekybiniu karu tarp JAV ir, ekonom, ir Kinijos pamažu nyksta. Dabar turime žinių iš Kinijos dėl koronaviruso ir e, tikrai dar neaišku, koks rezultatas bus Kinijos ekonomikai ir apskritai pasauliniai ekonomikai. Taigi čia vėlgi turime būti atsargus, dėmesingi ir kantrus. Tokios pandemijos turi tendenciją daryti poveikį, kai jos valdomas, ekonomika vėl sugrįžta į pradinę būklę. Taigi yra poveikis ir mažėjimo, ir didėjimo prasme. Tai buvo su SARS epidemija prieš keletą metų. Ir pažiūrėsime, kaip bus kart, šį kartą ir žiūrėsime, kaip e, epidemija plis, ar bus suvaldyta. E, jūs minėjote e, mažos infliacijos, mažų palūkanų ir menko produktivumo aplinką tai aišku kelia nerima. Ir mūsų pinigų politika būtent ir yra tokia, kokia yra, todėl, kad bandoma spręsti šios iššūkius. Bet aš nelyginčiau dabartinės eurozonos situacijos su Japonija jokių būdų. Japonija patyrė deflecijos e, laikotarpį, kuris, kuris truko dešimtmečius. Inflecijos lūkesčiai, kurie yra tokie svarbus buvo daug žemesni negu infliacijos lūkesčiai eurozonoje, kurie sudaro 1,7 procentų mūsų regione. Taigi kalbame apie visiškai kitokią situaciją. Realiosios palūkanų normos, įskaičiavus defliaciją, yra daug didesnės negu tai, ką turime eurozonoje. Aš nežiūrėčiau labai neigiamai dabartinę ekonominę situaciją. Matome stabilizacijos ženklų, e, apžvalgos nukreiptos į ateitį, e, vertina perspektyvas gana pozityviai per pastarosius penkerius mėnesius, yra pozityvių ženklų. Kaip sakiau, mes turime tos, e, tas tendencijas remti ir paremti ekonomiką, išlaikant finansavimo kaštus žeme, žemesnėme lygyje. Ačiū dabar Engin Rogliu. Sehr geehrte Frau Lagarde, ich freue mich sehr, dass. Taip, Mone Legard. Džiaugiuosi, kad vėl atvykote į mūsų posėdį. Ir puiku, kad palaikome nuolatinę diskusiją. Aš šiek tiek daugiau apie Europos centrinį banką norėjau paklausti. Džiaugiuosi tuo, kad Europos centrinis bankas nori artėti prie piliečių ir savotiškai reklamuoti save, kad piliečiai geriau suprastų monetarinę politiką. Ir paskui rinkimų metu piliečiai galės geriau nuspręsti, ką rinkti rinkimų metu, o rinkti tokius žmonės reikėtų, kurie išmano ekonominę ir monetarinę politiką. Mes matome, kad dabar štai e, situacija keitėsi. 570 milijardų buvo supirkta, vėliau 970 milijardų. 18 metais e, Europos centrinis bankas supirko dar valstybių paskolų ir vėl prasidėjo tas pirkimas lapkritį 20 milijardų kas mėnesį buvo perkama. Taigi nuolatos auga tie pirkimai, Europos centrinis bankas e, vaidina vis svarbesnį vaidmenį, jūs e, įgaunate irgi kaip institucija vis daugiau svorio. Tad klausimas, kur einame? Pirkimai, bank, e, refinansavimo problemos bankams tampa labai sudėtingos. Nes jeigu perkama tiek daug, tai tuo met valstybės gali pasiūlyti tokias palūkonas, kurios naudingos ECB. Šita politika rodo, kad kai kurios šalis pasinaudojo progą starti su jumis. E, vienos šalis, kur saulės daug, pasinaudojo restruktūrizavimui tuos pinigus, o kitos šalis e, nevykdo restruktūrizavimo jokių projektų. Ką, ką daryti su tom šalim, kurios neprisideda prie tų projektų ir jų nevykdo? Ačiū. Na, mūsų įgaliojimai, mūsų mandatas, dar kartą galiu pakartoti, yra siekti kainų stabilumo. Mūsų pinigų politika, visi jos komponentai yra skirti būtent įgyvendinti šiuos įgaliojimus. Turinti galvoje, ja, turto supirkimo programų programą ir su įkaito kofinansavimo operacijų ir finansavimo operacijos būtent atsižvelgia į tai, kiek jos prisideda ir kiek sukelia rizikos. Aišku, mes turime atsižvelgti ir į rizikos komponentą. Taikant rizikos kontrolės sistemą, kuomet rizika švelninama, atidžiai stebima, o kai dėl turto supirkimo Mes kredito riziką sumenkiname, pirkdami tik tai turtą, kuris turi atitinkamą kredito kokybę, numatydami ribas supirkimui, e, kiekvienai emisijai ir taip toliau, ir užtikrinant diversifikavimą. Jūsų kolega iš Graikijos klausė panašiai, kodėl neperkame e, Graikijos obligacijų? Todėl, kad mes vardome riziką ir norime, kad portfelis išliktų solidus ir saugus. Darome tai labai atsargiai ir stebime situaciją labai reguliariai tiek apie rizikos pusę. Dėl veiksmingumo jau sakiau apie tai, bet galiu pakartoti, kainų stabilumo tikslas, kurio siekiame, yra skirtas taip pat tam, kad būtų galima palaikyti ekonomiką, padėti kurti darbo vietas, papildomai skatinti augimą ir investicijas. Ir viena iš priežasčių, dėl ko investicijų finansavimas, pavyzdžiui, kaip bendrovės perka naują įrangą ar uh, įrangą ar, ar mašinas, ar ūkiams, kai jie keičia būstą ar perka pirmą būstą. Jeigu finansavimo kaštai yra mm, žemi, kaip pastarosius penkerius metus, tai būtent dėl pinigų politikos. Ir ta prasme, jį prisideda labai daug prie ekonomikos skatinimo. Ačiū, Gunnar Bek toliau. Sorry about my technical incompetence here. Atsiprašau dėl savo techninio kompetentingumo. Du klausimai. A, atsiprašau, kalbėsiu vokiškai. Morning, Madam President. Labas rytas, ponia pirminkė. Im September vergangenen Jahres waren wir uns ein. Praėjusiu metu rugsėjį sutarėme, kad vadovaujant jūsų pirmtakui, Europos centrinis bankas nesilaikė ES sutarčių. Jūs patikinote mūsų komitetą, kad ateityje Europos centrinis bankas regis viešajam labui ketina irgi pažeisti kai kurias taisyklės. Atrodo, taip ir buvo kai kuriais atvejais. Tačiau jūsų tikslas e, infliacijos yra 2,2 procentai, bet atrodo sutartyse niekur neparašyta. Tą prieštaravimą gali interpretuoti įvairiai. Galima sakyti, kad 2 procentų siekianti infliacija, kurią siūlo Europos centrinis bankas, negali būti labiau saistanti negu numatyta sutartyse. Ar tai sutartyse numatyta? Ne. Jeigu ne, tai kodėl apie monetarinę politiką, tose nuostatose, kurios užfiksuotos sutartyse, yra numatyta, e, kad Europos centrinis bankas turi griežtai tų nuostatų laikytis. Ar centriniam bankui galiausiai dar tebėra svarbios tos visos taisyklės? E, ponas Dragė kalbėjo apie 2 procentų infliaciją. Anglijos bankas, pavyzdžiui, 15 procentų padidino e, pinigų išleidimus į rinką. Tad, o pas mus to nevyksta, tad norėčiau paklausti, ar galėtumėt pasakyti kokį pavyzdį, kuris parodytų, kad e, pinigų spaudimas gali paskatinti ekonomikos plėtrą ateityje. Ačiū. Pirmiausia, noriu patikslinti du dalykus. Pirma, visos priemonės, kurios naudoja ECB, naudojamos pagal jo įgaliojimus iki manęs taip pat. Tai patvirtino ir Teisingumo teismas dėl OMT pranešimo, kuris niekad veiksmingai nebuvo įgyvendintas ir naudojamas. O viešojo sektorio pirkimo programa PSPP, tai yra turto pirkimo programos dalis, tai tur, teismas patvirtino jos proporcingumą siekiant konkrečių ECB pinigų politikos tikslų. Vyriausybių obligacijų supirkimas taip pat atitinka piniginio finansavimo draudimą, kuris numatytas 123 sutarties straipsnėje. Tai yra teisiniai parametrai ir teismo sprendimai, pagal kuriuos naudojamos ir pinigų politikos priemonės. Ir manau, kad tie sprendimai yra privalomi ir jų sąlygos labai atidžiai analizuojamas visų suinteresuoto pusio. Tai viena. Antra, jūs minėjote 2 procentų tikslą. Ir tai buvo minėta anksčiau. Noriu dar patikslinti vieną dalyką. Kainų stabilumas 1998 metais buvo apibrieštas ir paaiškintas ir sistema, kaip bus jis matuojamas, buvo nustatyti kaip esantis iki 2 procentų. Tai yra 98 metų apibrieštis. Jūs kalbate apie laikus, kuomet infliacija buvo didžiulė palyginti su šiandieninė. Taigi tokia yra, toks yra kontekstas. 2003 metais ta sistema buvo peržiūrėta e, per trumpą strategijos peržiūrą ir po to jinai buvo apibriešta nuo nulio arba mažiau negu nulis, nulio yra iki 2 procentų yra daug. Ir tam, kad būtų galima valdyti lūkesčius ir tą erdvę palikti politikos tikslams, buvo nuspręsta apibriežti tai kaip iki 2 ar, iki 2, ar tai 2 procentų, bet mažiau 2 procentų. Jeigu žinote pasaulio kitus centrinių bankų elgesį, tai skirtingas šiek tiek mm, dėm, tikslas. Suomijos bankas, pavyzdžiui, Federalinių rezervų bankas arčiau 2 procentų laikosi. Taigi norėjau patikslinti Jums tuos dalykus, kad žinotumėt, kokiais parametrais mes vadovaujamės ir kokia yra sistema. Ir būtent šie pagrindai, kuriuos peržiūrėsime per pinigų politikos strategijos peržiūrą. Na ir čia mes aiškiai veikiame pagal savo įgaliojimus, pagal sutartį, tinkamai atsižvelgėdami ir į teismų praktiką, kuri yra mums privaloma paisyti. Aš esu išlavinimo teisininkė, aš laikausi taisyklių, bet turime tų taisyklių visus kampelius e, išnaudoti, e, taigi laikytis taisyklių ir teismų sprendimo. Toliau Pedro Silva Pereira. Thank you, Madam. Ačiū, ponia Legard. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs kad e, ketinate atlikti tokią svarbų, tokią svarbę strategijos peržiūrę ECB pagal jūsų, pagal ECB įgaliojimus ir pagal e, ir atsižvelgiant į naują Europos žaliai kursą. Taip pat noriu pasveikinti jūs dėl to, ko jūs nepakeitėte. Tai yra paramos per panigų politiką ekonomikos augimui. Tačiau mano klausimas būtų apie fiskalinę politiką. Pradinėme pasisakymę sakėte, kad dabartinėje situacijoje, kuomet e, augimas yra kuklus ir e, kuklus yra augimo tempas, cituoju jūs, ne tik pinigų politika, bet ir fiskalinė politika turi atlikti savo vaidmenį. Aišku, tai nėra e, naujas Europos centrinio banko argumentas, bet norėčiau paklausti jūsų, kaip e, vertintumėte e, reagavimą per fiskalinę politiką eurozonoje ir kaip jūs taip pat vertintumėte makroekonominės pasakmes, jeigu fiskalinė politika nepadaro tai, ko reikia, kad paremtų ekonomikos augimą. Ir antra, Mes žinome, kad e, reikia ir e, e, kad jūsų žinia yra susijusi su manevro laisvė, ar tai jūsų žinia yra skirta Vokietijai, ar manote ir kitos šalis turi manevro laisvės, kad daugiau galėtų padaryti fiskalinės politikos srityje. Labai ačiū šį klausimą. Norėjau sugalvoti kokią nors sportinę analogiją, kad apibūdintume, apibūdinčiau tai, kaip mūsų, mūsų supratimų fiskalinė politika tinkamai sukalibruota galėtų sustiprinti pinigų politiką. Ir aš abejoju, ar čia reikia panaudoti e, stafetės bėgimą ar kažką panašaus, nes paraleliniuose takeliuose, jeigu abu e, dalykai veikia sinchronizuotai, jie padeda vienas kitam. Ir būtent kai fiskalinės politikos formuotojai veikia aplink, tokioje aplinkoje, kuomet finansavimo kaštai yra tokie žemi, tai mes esame konstatavę visiškai aiškiai, kad ten, kur yra fiskalinės erdvė, būtų tinkama politikos e, formuotojams tą fiskalinę erdvę panaudoti ir tai prisidėti prie eurozonos ekonomikos stiprinimu. Ir aš neminėsiu konkrečiai, kokios tai būtų šalis eurozonoje, kurios turi tos fiskalinės erdvės. Tiesiog turiu pastebėti, kad kai kurios tų šalių, kurios turi tokios erdvės, pradėjo naudoti dalį tos fiskalinės erdvės dabar artimiausioje ateityje, kad prisidėtų paremtų ekonomiką, gerintų produktivumą, investuotų į pajėgumus, kurių trūksta. Ir tai yra sveikintina iš mūsų ECB perspektyvos. Nes ir tai gali prisidėti prie produktivumo, augumo ir investicijų į ilgalaikius imperatyvus, tai yra švietimas, tinkamas plačiojostis ryšys, dirbtinis intelektas. Tai yra visos naujosios aplinkos priemonės, kurios Europos ekonomiką tik sustiprins ir padarys autonomiškesnė. Tai, aišku, atitinka visų interesus. Labai ačiū. Damian Karemė. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė Legert. Prieš jūs patvirtinančioms pareigoms aš jūsų klausiau, kokius santykius ketina kurti su ES piliečiais. Puiku, kad ketinate tendencijas keisti, jūs ketina klausti viešosios nuomonės e, apie būstą, infliaciją, monetarnės politikos pokyčius. Ir manau, kad jau dabar reikėtų įsiklausyti tai, ką sako ES piliečiai. Tie, kurie dabar yra gatvėse, kurie prašo kovoti su klimato kaita. E, pasaulis bus nebedraustinas, sako vienos iš didžiausių Prancūzijoje ir pasaulyje draudimo bendrovių e, vadovas dėl klimato kaitos, dėl ekonominių ir pokyčių. Tai štai, e, buvo kalbama apie rinkų neutralumą. E, ar ketinate peržiūrint monetarinę politiką, taip pat peržiūrėti tą neutralumo principą? nes to principo taikymas privedė prie tokių rezultatų, kurio ne, nepavadinsi neutraliu. Iš 10 procentų pakilo pro CO2 portfelis e, aktyvų. Taigi, e, ar kaip manote, ar ta peržiūra gali prisidėti prie tvarios ekonomikos kūrimo ir kovos su klimato kaita? Ar manote, kad tai turėtų būti vienas iš prioritetų Europos centriniam bankui? Dėkoju. Réponse oui. Atsakymas būtų taip į jūsų klausimą. Na bet e, gal šiek tiek plačiau paaiškinsiu, nes vien taip gali nepakakti. Aš ką tik kalbėjau, e, ponė Rimgė, e, atsakydama aplinkosaugos klausimų poveikis kainų stabilumui ir kaip būtų galima geriau tą santykį vertinti. Šiandien skaičiai, na, nėra tobuli, kuriuos turime, tačiau jeigu pasižiūrėtume 77 tūkstančius mokslinių įvairių studijų atliktų straipsnių, pamatytumėte, kad ten kalbam apie tokias proporcijas, e, kurios rodo, kad 0,1 procento e, yra laikoma klimato, e, klimato kaita siekia ekonominius pokyčius. Taigi labiau reikia dirbti tarp klimato kaitos ir infliacijos, klimato kaitos ekonomikos augimo, e, klimato kaitos e, ir e, palūkanų procentų lygis, tų visų elementų reikia padirbėti daugiau. Tai yra tyrimų dimensija ir poveikis, kurį stabilumų, kainų stabilumui turės e, tas, nu, nu, tai tos atliktos studijos. Antras dalykas Aišku, galima natūralumo principą visiškai nuneikti, galima kita vertus imtis veiksmų. Aš kalbu apie pensijų fondus, apie nuosavosius e, e, Europos centrinio banko išteklius, kalbu taip pat apie tos veiksmus, kurių jau buvo imtin, imtasi, buvo ieškoma galimybių tam tikrus rodiklius pakeisti kitais minimaliais carbon neutral vadinamaisiais rodikliais. Mes e, taip pat bandome pasiaiškinti, kaip efektyviausiai galėtume kovoti su klimato kaita, kai dėl pačios monetarnės politikos 80 e, procentų tų portfelių visų e, yra sudaro valstybinės obligacijos. Ir Taip, mes tengiamės čia laikytis tiesiog neutralumo principo. Yra įvairiausių nuomonių šiuo klausimu. Aš žinau, ne visi mano, kad reikia to neutralumo principo laikymasi. Valdytojų taryboje taip pat nuomonės yra įvairios. Tiesiog e, žinodami nuomonių įvairovę turime panalizuoti, kaip yra iš tikrųjų. Turim pasižiūrėti. Kai dėl e, tų kreditų turimų ir jų finansavimo. Norėčiau pakartoti, ką jau sakiau šiek tiek. Reikėtų rizikos priemonės vertinti labai atsargiai, kad būtų galima apsaugoti tą rizikos portfelį turimą. Tačiau rizika susijusių klimato kaita nėra kol kas vertinama. Tam reikės, ko gero, šiek tiek laiko reikėtų, kad subręstų tie vertinimo kriterijai, rodikliai, kuriais bus remiamasi. Yra tokių, kurie jau atsiranda po truputėlį. Reikėtų pasiaiškinti, kaip juos sustiprinti, tačiau padedant nacionaliniams centriniams bankams, kurie jau dirba prie šių temų, manau, kad galėsime. E, daug ką nuveikti įvertindami riziką. Mes nekalbame čia apie kainų stabilumo politiką, bet apie rizikos valdymo politiką. Ačiū. Francis Fitzgerald. Uh, well... Ačiū. E, Labadiena, ponė Lagard, vėl atsipalaikius pas mus. Džiugiausi konsultacijomis, kurias vykdysite su valstybėmis narėmis, nes e, tikrai tai svarbu. Mm. Dabar patirime pas Brexito situaciją, bandome, bandysime susitrasti dėl prekybos per trumpą laikotarpį. Noriu paklausti, kaip Jūs manote, Tai yra, Eurozonos centriniai bankai pasirengė, e, komerciniai bankai pasirengė Brexitui, ypač jeigu nebus sustarimo. Kaip svarbu yra derinti mūsų bendradarbiavimą ir taisyklių derinimą su Junktinė karalystė dėl finansinių paslaugų po Brexito. Kitas klausimas, kurį norėjau užduoti, yra susijęs su emitentų ribomis. ECB turi nemažai obligacijų išleistų valstybės narėse - Airijoje, Portugalijoje, Vokietijoje. Ir jau greit pasieks ribą, kaip ECB gali užtikrinti, kad jos šalis nepatirtų neproporcingo poveikio dėl to tai 23 procentų e, ribos. Ir ar tai susijęs su kapitalo raktu, kaip nors ECB. Ar manote padidinti 303 procentų ribą per kiekybinio skatimo programą, Ar e, gali būti kitų aplinkybių, kuomet jūs panaikytumėte tokį, tokią ribą, ar ją pakeisti, pakeistumėte, jeigu kokioje šalyje kiltų neigiama kokia situacija vienoje ar kitoje šalyje ar eurozonoje apskritai. Labai ačiū. Na, pirmiausia, dėl po bre... situacijos po breksito. Norėčiau paminėti tą faktą, kad ECB yra pasirengęs. Mes ėmėmės veiksmų, atsargu, atsargumo priemonių ir kartu su Anglijos banku turime apsikeitimo sustarimus, kad tiek eurai ir sterlingai būtų prieinami ir nesirastų jokių sviravimų ar e, trikdžių. Patys bankai, nuolat, patiems bankams nuolat, nuolat primenama visoje eurozonoje žiūrėti į ateitį, imtis atsargumo priemonių ir būti pasirengusiems tam, kas gali vykti ir gruodžio mėnesį, kai bus bandoma susitarti ir kaip tai gali paveikti prekybą daugiausia. Nes finansinio reguliavimo klausimai ir bankiniai klausimai atskirai vertinami nuo darybų, kurios vyksta dabar iš esmės mes esame laimingi, paten, mums sekasi, kad Bazilio trečiasis e, e, sustarimas yra platforma, pagal kurią reguliuojami e, bankai ir kaip jie yra prižiūrimi. Ir tikimės, kad Brexitas nebus galimybė siekti standartų atpalaidavimo ir kad reguliavimo aplinka, kurias kuria trečiasis Bazilio sustarimas, bus jo laikomasi tiek uh, kiek tai reiškia jo raidės pagarba ir dvasios, pagarba dvasiai. Artimi santykiai, sukurti per ilgą laiką, bus kitokie. Turime tai suprasti. Junktinė karalystė apsisprendus išstoti, tai tie santykiai nebebus tokie patys, nebus viskas kaip buvo įprastai. Aš taip pat manau, kad dėl to, kad turimos žinių, informacijos, prieigos. Aš tikiuosi, kad ir toliau palaikysime pakankamai artimus solidžius ryšius, nes ES interesuota tokius ryšius palaikyti. Dėl kiekybinių ribų. Žinoma, laikytis proporcijų, turime laikytis tų ribų ir raktų. kaip jie yra nustatyti ir jie kyla iš principų, kurie yra įtvirtinti. Aš nenoriu galvoti apie tokias aplinkybės, kai mums tektų numatyti ar analizuoti, ar e, reikia keisti tas ribas, didinti jas ar panašiai, jas viršyti. Taip, bet kaip bus, tai bus. E, turėsime paisyti aplinkybių ir gyvendinti mūsų įgaliojimus tomis sąlygomis. Aš nenoriu šiuo metu uh, E, įsipareigoti kaip nors. Aš tikiuosi, kad mūsų politika bus pakankama ir kad e, fiskalinės rytis bus taip pat e, atitinkamai lanksti, kad galima būtų išvengti bet kokių kritinių situacijų. Ačiū toliau, Johan van Overtelt. Ačiū pirmininkė, ačiū pane Lagard, kad atvykote pas mus. Turiu pareiškimą ir klausimą jums. Norėčiau, kad pakomentuotumėte abu. Uh, pareiškimas yra pagristas dviejų jūsų kolegų pareiškimas, pono Paneta ir pono Mirš. Ponas Paneta čia, Europos parlamente, per klausimus gruodžio mėnesį sakė taip. ECB turi labai svarbę atsakomybę dėl finansinio stabilumo, ne tik dėl to, nes finansinis stabilumas yra iškastinė sąlyga kainų stabilumui. O ponas Mirš, nesenai sakydamas kalbą Luksemburgė, pasakė štai kaip, cituoju, E, turto ir būsto kainų didėjimas yra perteklinis ir e, jis kyla dėl, dėl labai skatinančios pinigų politikos e, taikymo ilgo laikotarpio. Suderinus šios du pareiškimus, tai aiškiai geležinė logika. Labai skatinanti pinigų politika verčia turto kainas aukti, o tai kelia pavojų finansiniam stabilumui, o tai savo ruoštų yra grėsmė kainų stabilumui. Taigi, ką jie sako, yra tai, kad ECB šiuo metu nukrypsta nuo savo pridinio kainų stabilumo tikslo siekimo. Tai tokie pareiškimai. O dabar klausimas dėl jūsų pastabų dėl didesnio produktyvumo. Aišku, tai yra teisinga sakyti, bet ar ECB neprisideda prie kapitalo ir darbo šaldymo, mažesnio produktyvumo e, įmonėse ir kas leidžia joms iš, išgyventi būtent ECB politikos dėka. Ačiū. Ačiū Jums. Na, turime būti dėmesingi finansavimo stabilumui ir mes esame mes vertiname įvairius ekonominio ir finansinio landšafto komponentus, o čia mūsų įgaliuojame yra kainų stabilumas, o ne finansinis stabilumas. Bet aišku, šią sritį turime stebėti ir jungtis tarp abiejų sričių. Atidžiai stebiamas tiek akademikų, tiek politikos formuotojų. Šiuo metu nematome jokių įrodymų, kad būtų nesudarimas tarp turto kainų eurozonoje neviršiant to, kiek tai susijęs su finansavimo sąlygų palengvinimu per ECB e politiką. Ir nematome stiprių ženklų, kad kiltų būsto burbulai apskritai eurozonoje. Yra nekilnojamo turto kainų padidėjimo kai kuriuose urbanistiniuose centruose gana ženkliai. ir mikro ar vietos priemonės galėtų svarstyti vietos valdžia, kai trūksta pasiūlos, o finansavimo e, sąlygos palankios, paklausa didelė, tai aišku, kad kaina didėja. Tai reikia daryti per pasiūlos pusę. E SRB perspėjimų, jeigu pamenate, yra buvę pateikta 19 metų rugsėjo mėnesį būtent šiuo klausimu. Taigi mes atidžiai stebime tokią riziką ir patikėme savo perspėjimus e, e, SRB lygmenių. Ar tai kelia grėsmių būsto prieidamumui kai kuriuose vietose? Taip, bet vietos valdžia turi žiūrėti į pasiūlą. Na, aš daug kartų savo nuomonę esu išsakiusi šiuo klausimu, bet šiuo metu taikoma pinigų politika yra skirta išlaikyti kainų stabilumą ir pasiekti, pasiekti tokį lygmenį, kad laikytume, kad mūsų tikslai pasiekti, išlaikyti augimą ir darbo vietų kūrimą ir investicijas. O čia periname prie jūsų antrojo klausimo, kuris susijęs su ECB indėlį į mažą produktivumą, kadangi mažo našumo įmonėms lengva išgyventi dėl e, lengvo finansavimo ir tokių zombinių firmų e, išgyvenimo palengvinimą. Na, vėlgi mes jokių įrodymų čia nematome. Mes turime užtikrinti, kad būtų tinkamas finansavimas investicijoms e, visiems namų ūkiams, žmonėms ir bendrovėms. Negalime uh, skirti, kuri bendrovė kuriai bendrovė sekasi gerai ir kuriai blogai. Ne mūsų reikalas tai daryti. Mes turime užtikrinti, kad finansavimas būtų prieinamas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną tyrimą atliktą Danijoje, kur neigiamos palūkanų normos egzistuoja daug ilgiau negu eurozonoje. O tyrimas, e, empirinis tyrimas, konstatavo, kad finansavimas nebuvo veiksnys labiausiai prisidėjęs prie zombių firmų uh, formavimąsi ar jų skaičiaus padidėjimą. Uh, Ačiū. Erino Longmoma. Ačiū, ponė Legarta. Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti Jūsų pareiškimus, bandymą gerinti Centrinio banko komunikavimą. Tačiau geresnė komunikavimo politika turėtų nebūti susijusi tik su monetarinių sprendimų paaiškinimais. Ir vienas svarbesnių dalykų yra tai, kad Centrinis bankas taip pat turėtų informuoti visuomenę apie riziką, su kuria susiduria mūsų finansinės rinkos. Aš Daniel Noj norėčiau pacituoti priežiūros valdybos ankstesnį pirmininką, pirmininkę. Ji sakė prieš kurį laiką, kad viena didžiausių euro zonos bankų sistemos rizikai yra elgesio rizika ir tai susiję ir su pinigų plovimu. Aš norėčiau pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, nes kova su pinigų plovimu minėjote ir jūs, ir tai yra visiškai neprimtinas dalykas ir jo vis dar matome daug savo finansinėse rinkose. Tačiau turime pripažinti, kad Centrinis bankas galbūt irgi pastaraisiais per pastarosius skandalus e, susilaukė ne, nekokios reputacijos. Centrinis bankas akivaizdu turi bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis kovoje su pinigų plovimu. Ir aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, ar Centrinis bankas negalėtų daugiau nuveikti kovojant su pinigų plovimu? Ir kitas, jūs turite nemažai patirties iš darbo tarptautinėme valiutos fonde ir jūs puikiai žinote, kad JAV sistema šiuo atveju ar ji nebūtų. Ar ne per, ne per švelniai mes vertiname tokius nusikaltimus ES, galbūt reiktų pasinaudoti JAV patirtimi šioje srityje. Ačiū už klausimą dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo problemos, nes Kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmu be jokios abejonės yra esminiai komponentai, norint išsaugoti bankų finansinių sistemų vientisumą bendrai. Ir dabartinis priežiūros susiskaldimas ir skirtinga priežiūros praktika, kovojant su šiomis, šiomis problemomis, gali sumenkinti Europos bankų stabilumą ir taip pat uh, centrinio banko priežiūros veiksmingumą, ypatingai kai kalba eina apie tarpvalstybinį kapitalą. Taigi dėl šios priežasties centrinis bankas pagal savo priežiūros funkcijas atsižvelgia į pinigų plovimo rizikos prudencinius poveikius. Tačiau ne centrinis bankas yra atsakingas už tai, kad teisės aktai būtų įgyvendinami. Ar nėra atsakingas taip pat už prevenciją finansinių sistemų naudojimo pinigų plovimo ir finansavimo, terorizmo finansavimo tikslais prevencija. Ir tie teisėkuros žingsniai, kurių buvo imtasi tam, kad būtų sustiprinta kova su šiais reiškiniais, mūsų manimų nėra pakankami tam, kad galėtumėme efektyviai užkisti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui bankų sektoriuje. Reikalingi tolesni žingsniai, kad būtų galima pagerinti uh, šios sistem, sistemos efektyvumą, ypač kalbant apie tarpvalstybinę veiklą. Taigi mes labai sveikiname vykstančias diskusijas ir mes esame pasirengę ir toliau jas paremti. Ir aš tik tai norėčiau pasiūlyti kelis dalykus, kurie mano manimu prisidėtų prie to, kad būtų sustiprinama kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Tai sustiprintų ir Europos autonomiškumą šią prasme ir tikimės, kad tai būtų veiksmingiau. Pirmiausia, kalbant apie teisinį pagrindą, pagal kurį įmamasi veiksmų, aš nemanau, kad direktyva yra teisingas atsakas, reikalingas Europos reglamentas. Nes perkelimas tuo met ir tai, kad, būtų, kad yra daug galimybių įvairių perkelimo elementų, panenoju, aš įsivaizduoju apie tai kalbėjo, tada išvengtumėme to su reglamentu, kaip dabar yra su direktyva. Toliau, daug, daugiau reikia koordinavimo, reikia, įvai, kad įvairios institucijos, kurios įgyvendina veiksmus šioje srityje, derintų savo veiksmus labiau. Ir čia galbūt galėtų būti kažkokia instancija, agentūra, kuri koordinuotų tuos veiksmus ir kuri turėtų įgyvendinimo įgaliojimus tam tikrų mastų. Centrinis bankas neturi tokių įgaliojimų, negali užtikrinti įgyvendinimo, bet to įgyvendinimo iš tiesų trūksta. Dėkoju, Danuta Hubner. Ačiū, pirmininkė. Malonu jūsų klausytis, ponė Legard. Aš norėčiau paklausti jūsų apie tarptautinį euro vaidmenį, nes, kaip žinia, jau du dešimtmečius tą klausimą mes paliekame rinkos jėgoms ir, aišku, mes kaip ir antrieji reitingė, kalbant apie valiutus, bet atsiliekame nemažai nuo pirmosios vietos. Ir prieš kelis metus Šatas Klodas Junkeris kalbėjo apie tai, kad reikia sustiprinti eurą globaliame kontekste, pasaulinėme kontekste. Ir tada komisija paskelbė tų komunikatus, kur, mano manimu, paaiškino, kodėl reikia stiprinti euro vaidmenį. Taigi, klausimas jums, ar jūs manote, kad vis dar tai turime palikti rinkos jėgoms, ar yra galimybių vykdyti paramos politiką ir atlikti atitinkamas reformas. Ir taip pat prisiminant, kad jūs ne tik su monetarinė politika dirbate, bet ir mokėjimų sistema, galbūt Centrinis bankas tuomet galėtų irgi e, daugiau imtis veiklo šioje srityje. Ačiū. Dėkoju už šį klausimą. Įsivaizduoju, kad tai ne paskutinis klausimas, bet šiam klausimui norėčiau skirti nemažai laiko, nes jis yra labai svarbus. Euras yra viena iš reikšmingiausių pasaulio valiutų, pripažįstama tarptautiniu mastu, kuri, kaip sakėte, yra antroje vietoje ir labai atsilieka nuo dolerio. Proporcingai valiutų krepšeliai išaugo euro, euras vertinant tam tikrą vertę ir specialiasis skolinimosi teisės ir taip pat kalbant apie Centrinio banko rezervus ir visą kitą. Ir tada stabilizavosi ir šiek tiek smuktelėjo. Tai stabili situacija, bet vis tiek antroje vietoje ir daug atsilieka nuo dolerio. Kad taptų tai, kad, pažiūrėjau, jeigu valiuta yra lyderė, tada aišku tai atneša ir atsakomybės, ir naudos. Ir mes galime išvardinti visus tuos dalykus. Tačiau tai prisideda prie autonomiškumo, prisideda prie tautos regiono stiprybės, iš kur išeina ta valiuta. Uh, Ir šią prasme aš norėčiau paminėti tris sritis, kur mums reikia ir toliau siekti pažangos ir kur jūsų vaidmo yra labai svarbus. Jeigu norime pasiekti tokį etapą, kai euras būtų laikomas viena ar viena iš dviejų lyderiaujančių valiutų tarptautinėje scenoje, pirmiausia, mes neturėsime tarptautinio euro, taip, taip tariant, tokiu lygmeniu, jeigu nebus gilau, gilios ir likvidžios kapitalo rinkos. Pažvelkime į istoriją. Aš vakar apie tai kalbą skaičiau, tai tikrai labai esu susi, susidomėjusi. Vienas veiksnių, dėl ko doleris svarą sterlingą išstumė iš pirmos lyderio pozicijos, vienas iš faktorių, esminių faktorių, ne vienintelis, buvo būtent kapitalo rinkų gilumas ir likvidumas. Ir gali tai vadinti CMU kapitalo rinkų sąjunga turi vykti greitai. Ypač atsižvelgiant tai, kas vyksta Europos scenoje ir dabar išstojus Junktiniai karalystiai. Jeigu tai nebus skatinantis veiksnis mums visiems suformuoti kapitalo rinkų sąjungą, tai nežinau, koks kitas dar veiksnys galėtų būti ir ko mes dar galėtumėme tikėtis. Dar vienas dalykas. Visiškai teisingai kalbėjote apie mokėjimų sistemas. Mes turime turėti veiksmingas sklandžias mokėjimų sistemas eurozonoje ir einame tą kryptimį. TIPS yra sistema, kuri leidžia bankams gauti prieigą prie centrinio banko grinųjų pinigų, veikia, viskas gerai, sklandžiai daroma, reikia čia daugiau gal biškai padirbėti. Toliau turime mažmenę mokėjimų sistemą, kuri veikia geriau, kuri sklandi ir kuri sukurta čia Tai yra antras matmo. Trečiasis matmo, kurį norėčiau taip pat paminėti ir kuris irgi yra reikšmingas, tai yra mūsų galimybė kovoti su kibernetinė rizika. Tam tikra prasme tai yra mokėjimų sistemos dalis, visos architektūros dalis, bet yra platesnė, nei tik tai. Ir būtent šie, šie trys dalykai - kapitalo rinkų sąjunga, mokėjimų sistema ir galimybė kovoti su kibernetiniais išpoliais - čia reikia dirbti daugiau, jeigu norime, kad Europa taptų tarptautinę referencinę valiutą. Ačiū, dėkoju. Prieš teikdama žodį paskutiniam kalbėtojui dar norėčiau pasakyti, kad tai yra tie du klausimai, kurie labai aktualūs mūsų komitetui. Ir iš tikrųjų mes paprašėme, užsakėme ataskaitų apie, apie, apie tas kapitalo rinkų sąjungą ir tarptautinį euro vaidmenį. Ir dar laukiame, kol pirmininkų suiga patvirtins mūsų galimybę parengti tuos du pranešimus, nes mes visi suprantame, kiek svarbios yra šis, šios temos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turėjome galimybę apie tai su jumis pasikalbėti. Žilbroje paskutinis kalbėtojas ir tada, atsiprašau, daugiau negalėsime jokiems spontaniškams pasisakymams numatyti laiko, nes po to dar laukia balsavimai. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, tai klaus, kad, kad tai yra paskutinis klausimas, bet taip jau yra, tai yra paskutinis klausimas. Ačiū, kad mus primsite Frankfurte, mes su dėlį susidomėjimu Frankfurtą atvyksime. Aš džiaugiuosi, kad komunikavimas bus vienas iš jūsų prioriteto. Noriu pasakyti, kad Europos centrinis bankas nėra vienintelė institucija, kuri turi priimti šį iššūkį. Ir ačiū, kad pagaliau jį priėmėt, rimtai vertinate. Turime ir techninių temų, kurios sudėtingos. Man reikėtų daugiau negu dviejų ausų, kad galėčiau vertinti visus čia paminėtus aspektus, juos išgirsti, susisteminti. Uh, E, mes tiesiog esame kartais kitaip priešingai besielgėtis žmonės, nelabai sisteminam. Aš apie neigiamas, neigiamą palūkanų procentą norėčiau tarti žodį. Mes daugelis remiame politiką, kuri yra pritaikyta prie aplinkybių. Jūs vykdote jums tenkančius įgaliojimus. Tačiau, e, kai mokama už tai, kad skoliniesi pinigų, intelektualiai samprotaujant sunku tai suprasti, protų sunku paaiškinti, bet piliečiai atrodo tas techniką ima įsisavinti. Aš turiu du klausimus. Kaip pilietis, kaip parlamentaras ir mokesčių mokėtojas, kokios bus um, tos politikos galimos pasiekmes. Ši politika leidžia lengviau skolintis, privatus asmenys gali tai daryti paprasčiau ir tai atrodo yra visai pozityvus dalykas man kyla klausimus, kaip bankai sugebėtų atsispirti, jeigu pakiltų uh, tas, pas, e, tas skolinimasis, kad būtų skolinama labai ilgam laikui už labai mažas palūkanas. Tai ar nebūtų šiek tiek sisteminė rizika, jeigu palūkanų procentai turėtų ūktelėti? E, mažos palūkanos galėtų paskatinti smulkius indėlininkus investuoti į labiau rizikingus produktus, e, kad galėtų savo santaupų rentabilumą padidinti. Pinigai atrodo yra pigesni, bet rentabilumo siekis atrodo nesumažėjo. Ar, ar manote, kad taip gali atsitikti, kad žmonės jums investuoti labiau rizikingus produktus ir uh, ar tai kokį poveikį tai gali turėti. Tai tiesiog yra deputato eilinio žmogaus klausimai, į kuriuos aš norėčiau išgirsti atsakymus. Ačiū, sako ponė Legerda. Pabandysiu į jūsų klausimus atsakyti. Ir ačiū, kad pastebėjote, kad iki šiol priimti ES banko sprendimai buvo būtini ir legitimus, kad būtų galima užtikrinti kainų stabilumą. Tai svarbu visam pasauliu. Kai dėl pirmos jūsų paminėtos rizikos, e, kai žmonės kartais ar namų ūkiai pernelyg skolinasi, skolinasi tiek, kad paskui patiria e, riziką dėl, dėl to, kad gali paaukti palūkonų procentai. Ta rizika egzistuoja, taip, ji yra. Ir šioje srityje galima būtų imtis dviejų priemonių Pirmiausia, makro ir mikroprudencinių priemonių galima e, pasinaudoti esamais e, procentiniais rodikliais, ar kalbėtume apie tai, kiek galima skolintis, kokią žmogaus pajamų dalį gali sudaryti paskola ar panašiai, ar panašus kažkokie ribojantis dydžiai. E, kai šalių centriniai bankai, Prancūzijos bankas, Finansų ministerija, pavyzdžiui, priminė, jog tuos rodiklius būtina taikyti. Ir kalbant apie paskolų trukmę, taip pat mes kalbame apie tai, kad gali šeimoms kilti papildomos rizikos, kai skolinamas už labai mažas palūkadas labai ilgam laikui. Ma makro ir mikroprudencinės priemonės mes sakėme. Antra. Aš kalbėjau apie reikiamą kantrybę. Tikimės, kad makroekonominė padėtis ne tik stabilizuosis, bet ir palaipsniui gerės ir monetarinė politika, kuri buvo gyvendinama iki šiol, remama geros fiskalinės politikos, leis pasiekti veiklos intensyvesnės, infliacijos e, reikiamo lygio palaikymo, galėsime grįžti prie tos monetarinės politikos, kuri bus labiau uh, E, konvencinė, labiau įprasta ilgalaikėje perspektyvoje. Na, tiesą sakant, esant tokiam kontekstui reikia skubėti lietai, kaip mėgstama sakyti. Negalima imtis jokių brutalių kažkokių veiksmų, nes jūs kalbėjote apie rizikas. Ir ta rizika galėtų kilti ir įmonėms, ir privatiems asmenims, ir mm, ištisiems sektoriams. Taigi atsargiai reikia elgtis, netgi tais atvejais, kai situacija jau gerės. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti ir kurį įgyvendinome jau nuo rugsėjo mėnesio, vadinamasis two tiers system. Yra dviejų lygmenų sistema, e, kai laikomasi numatytų e, rezervų bankuose ir kai tie turimi rezervai leidžia atsverti rizikas. Kartais Kai kurios institucijos bet kokią kainą siekia rentabilumo, bet priežiūros institucijos turi e, imtis tam tikrų priemonių. Ne Europos centrinis bankas turi imtis šiuo atveju priemonių. Tačiau tiek vykdant investicijų politiką, henching politiką, tiek e, portfelio diversifikavimo priemonių, tiek e, apibrėžiant įvairias šių institucijų vystimosi strategijas, E, aplinka finansinė, kurioje veikia tos institucijos, turi būti tinkamai įvertinta, kad būtų galima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Ir vėlgi, aš manau, kad reikės elgtis atsargiai, skubėti lietai, tikintis, kad makro, makroekonominė padėtis reikšmingai pagerės. Dėkoju. Thank you, thank... Pirmininkė, ačiū. Baigiame klausimus šios dienos. Dar kartą noriu padėkoti poniai Legard už tai, kad atėjo į posėdį, kad atsakė į mūsų klausimus. Dar skelbiu minutės pertrauką, kad galėtume.